die präsidentin! guten tag äh, liebe kollegen liebe kollegen! Lab, laba diena ponios ir ponai! pradėsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra paskelbti, ar yra prieštaravimų. Panašu, kad ne, taigi protokolai laikomi patvirtintais pirmininkė gavo, pirmininkas iš tarybos gavo